įmanoma naudotis Milnosios kortelės procedūra. Žodis, ponė Mogerinė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau visų pirma pasveikinti Jūs su išrinkimu į Europos parlamento pirmininko postą. Linkiu Jums ko geriausias e, kloties ir mes bendradarbiausime turbūt taip pat turiningai kaip iki šiol. Aš taip pat norėčiau pasakyti dar vieną dalyką. Aš visiškai pritariu tam, ką pasakė ponia Fotiger ir ponia Koracija Bild. Iš tikrųjų, pirmadienį Ūsnių reikalų taryboje mes aptarsime šį klausimą su Ūsnių reikalų ministrais ir tai taip pat bus galimybė mums dar kartą išsakyti paramą šiai šaliai ir Minsko susitarimams. Dabar kalbėdama apie mūsų darbo tvarkės e, punktą, aš pirmiausia norėčiau pasakyti, kad Europa ir Junktinės Amerikos valstijos turi uh, labai gilę da, draugystę. Ir uh, Aš gerbiau ir gerbiu JAV kaip žemę, kurioje kiekvienas gali siekti sėkmės, nepaisant to žmogaus kultūrin, kultūros, rasės, lyties ar, ar religijos. Ši šalis visuomet buvo didi dėl to, kad ji buvo visuomet atvira ir tuomet, kad ji visuomet rėmė visų laisvės. Aš esu gera JAV draugė ir todėl aš manau, kad Europa dabar turėtų labai aiškiai ir pagarbiai kalbėti apie da, mūsų nuomonių skirtumus, ypač kad tai yra susijęs su mūsų pagrindinėmis vertybėmis. Ir mes nepritarėme da, JAV prezidento a, pasirašytą įsaką, kuris pasirašė vasario 20, a, 27 dieną. Labai daug žmonių JAV tam nepritarė. Pagal tą įsaką 90 dienų yra uždrausta žmonėms atvykti iš septynių šalių - Irako, Irano, Jemeno, Libijos, Sudano ir Somalio. Be to, pagal tą įsaką yra taip pat numatyta 100, 120 dienų sustabdyti JAV pabėgėlių programą. Tai reiškia, kad nebepriimami prie, prašymai dėl prieglopšio tol, kol nebus peržiūrėta šių dokumentų nagrinėjimo tvarka. Reikia pasakyti, kad nemažai piliečių nukentėjo nuo šio draudimo. Ir aš pakomentuosiu dar vieną dalyką, kuris mano galva yra dar svarbesnis. Vakar JAV valstybės departamentas mums paaiškino, kad šis draudimas nebus taikomas ES piliečiams, net jeigu jie ir turi dvigubą pilietybę su viena iš septynių minėtų šalių. Mes džiaugiamės, kad buvo pateiktas toks paaiškinimas, bet aš norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad tai visiškai nepakeičiam to, kaip mes iš esmės vertiname šį vykdomai įsaką. Already... Aš jau pastrosimės dienomis aiškiai išdėšiu ES poziciją šiuo klausimu. Niekas, niekas, ne, ne, niekam negalima drausti jo, jo naudotis savo teisėmis dėl to, kad jis yra kilęs iš kokios nors šalies, ar dėl jo rasės, ar religijos. Uh, Tai yra mums visiems rūpima vertybė tiek JAV, tiek Europoje. Nuo to priklauso mūsų tapatybė. Štai yra dalykai, kurie esminiai, nu, jų negalime pamiršti. Mūsų Europos istorija pamokė mus, kad mes turime džiaugtis, kai yra statomi tiltai ir greunamos sienos. Mes pasimokime iš savo tragiškos istorijos ir žinome, kad kiekvienas žmogus pirmiausia yra žmogus, kuris turi pagrindinės teisės, kurių negalima kvestionuoti. Ir aš norėčiau pasakyti iš savo asmeninės perspektyvos, kad mane labai nuliūdino tai, kad šis vykdomasis įsagas buvo pasirašytas būtent sausio 27 dieną. Tai yra tuomet, kai mes minėjom holokausto aukų at atminimą. Nacių režimas nužudė daugybę a, žydų ir tą dieną mes minime, prisiminame, kad mes turime a, ne tik prisiminti jų atminimą, bet ir ginti visus, kieno teisės yra neįjimos. Daugybė šių žmonių bėga nuo teroristų grupuočių, tokių kaip Daesh, tai yra terorizmo aukos. Ir jie nėra vien pabėgėliai, tai yra vyrai, moteris ir vaikai. Kiekvienas turi savo istoriją, savo svajones ir savo žaizdas. Ir uh, pirmiausia, tie žmonės taip pat turi e, teisę kurti savo ateitį. Jie buvo priversti palikti savo e, šalį. Ir nuo jų priklauso e, tų šalių socialinis atkūrimas. Ir aš norėčiau pasakyti, kad mes turime labai aiškiai pasakyti, kad ES neatstums bet ko, kas turi teisę į tarptautinę apsaugą. Štai tokia yra mūsų pozicija ir mes jos laikysimės. Tai būtų amoralu, tai būtų neteisinga, tai būtų nelegalu. Ir tai taip pat ne, atspindėtų mūsų interesų. Todėl, kad tokia priemonė kaip šis įsakas tik tai padidins nepasitikėjimą tarp žmonių, tarp tautų ir tarp šalių. Kai aš sakau tarp žmonių, aš turiu galvoje žmonės mūsų visuomenėje, nes mane neramina tendencijos, kurias mes stebime ir JAV beje. Ir todėl Aš e, pagarbiai, bet vis dėlto paragino ją prezidentą atsižvelgti tai, kas vyksta e, jo šalyje. Tik bendradarbiavimas gali e, sustiprinti mus, tik tai pagarba ir bendradarbiavimas gali padėti mums įveikti daugybę krizių pasaulyje. Būtent tokį kelią pasirinko Europa. Mes bendradarbiavame su tomis šalimis, kurio, kurias krečia krizės. Mes bendradarbiavame su visais savo kaimynais. Tas draudimas gali sukurti iliuziją, laikiną iliuziją, kad problem, problema yra sprendžiama, bet galiausiai jis vis tiek paskatins neapykantą ir baimę. Mums reikia bendradarbiauti, mums reikia ieškoti sąlyčio taškų, o ne draudimo. ES ir toliau bus visų regiono šalių partnerė, nepriklausomai nuo to, tų šalių piliečių e, religinių įsitikinimų. Jie gali mumis pasitikėti. Mes, ir šlik, mes išliksime pa partneriais ir visų tų žmonių, kurie tiki tarpinių bendradarbiavimų, žmogaus teisėmis ir teisės viršinybės principų. Būtent todėl ES ir yra didžiausia donorė pasaulyje Sirijos žmonė, uh, Sirijoje ir kitose šalyse. Daugiau nei 9 milijardai eurų buvo skirti šiai šaliai nuo konflikto pradžios. Uh, JAV ir ES iki šiol dirbo da, ranka rankon. Be, a, todėl, kad mes suprantame, kad sprendžiant globalias problemas reikia globalių a, pastangų. Mes įsipareigojame ginti visų pabėgėlių ir migrantų žmogaus teisės ir taip pat kovoti su neapykantą skatinančiomis kalbomis a, nukreiptomis prieš migrantus. ES yra pasiruošusi bendradarbiauti su JAV administracija vykdant šiuos e, įsipareigojimus. A, bei siekiant visų kitų, siekiant pratesti vis, kitus gerus darbus, kuriuos mes pradėjome pastaruoju metu. Nuo klimato kaitos iki yra, susitarimų dėl Irano, dėl taik, susitarimo artimuosius, taikos susitarimo artimuosiuose rytuose ir dėl uh, laisvos priekybos sistemos. Visais šiais klausimais mes esame pasiruošę bendradarbiauti. Mes turime labai aiškiai tarptautinę darbo tvarkę ir bendradarbiausime su JAV kaip partneriai gerbdami vieni kitus. Štai tokį kelią pasirinko ES, kur jį pasirinko atsižvelgdami į savo vertybės, interesus ir uh, principus. Mes visi turime dirbti savo piliečių ir partnerių labui regione ir kitame pasaulyje, tam, kad parodytume, kad mums rūpi mūsų e, tapatybė ir kad parodytume taip pat lyderystės pavyzdį visi, visiems kitiems. Dėkuoju. Dėkuoju, ponia vicepirmininkė. Dabar periname prie EPP frakcijos žo, žo, kalbėtojo žodis, ponui Weber. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, ši tema yra susijusi ne tik tai su keliavimo pribojimais, bet ir su daugeliu kitų aspektų. Mes pritarėme poniai Mogerinį, kad čia kalba sukasi apie daugilesnius dalykus. Ponas Trumpas buvo išrinktas demokratiškai, mes gerbėme amerikiečių pasirinkimą, mes turime bendradarbiauti su jungtinėmis valstijomis, turime palaikyti vieni kitus, turime gerbti jungtinių valstijų rinkimų rezultatus. Žinoma, Ponas Trumpas sako, jog jis kovos su imigracija, mes turime jį palaikyti, kuomet jisai kovoja su terorizmu, pavyzdžiui, kuomet jisai, sustink, kuomet jisai e, susitiko su ponė Merkel ir su ponė Mei, jisai sakė, jog jis pasisako už NATO. Mes jam pritarėme, tačiau pastarosiomis e, savaitėmis ir pastarosiomis dienomis jo veiksmai ir pareiškimai E, mus stebina. Junktinės valstijos yra laisvės valstybė ir imigracijos valstybė, kuri susikūrė e, imigracijos pagrindų. Dabar yra išleidžiamas toks įsakas, kuris apriboja tam tikrų valstybių, kur vyrauja tam, tam tikra e, religija, piliečių keliavimą. Junktinės valstijos yra laisvos rinkos, laisvos ekonomikos valstybė. Jung, dabartinės jungtinės valstijos nori atsisakyti TTIP sutarties, sutarties su Ramiojo vandenino valstybėmis. Mes tuo tarpu norime sąžiningos prekybos, teisingos prekybos. Mes e, norime stiprinti tarptautinę prekybą ir mūsų santykius su mūsų tarptautiniais e, partneriais. Junktinės valstijos visuomet buvo valstybė ginanti žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Mes kartu kariavome dėl šitų vertybių su jungtinėmis e, valstijomis. Tuo tarpu Trumpas dabar kalba apie kankinimus ir galimybę naudoti kankinimus. Valstybė kuri pasisako už kankinimą, tampa nusikalstama valstybė. Aš tikiuosi, kad Junktinės valstijos vis dėlto netaps tokia valstybė. E, šiandien buvo kalbama apie galimą naują ambasadorių. Aš girdėjau, ką sakė ponas e, Faražas šituo klausimu. E, kandidatas į ambasadoriaus, Junktinių valstybių ambasadoriaus postą kalba apie ES grevimą. Ir uh, tarė pagiriamai žodį Brexitui, aš norėčiau APP frakcijos vardu pasakyti, jog jeigu Junktinių valstijų ambasadorius kandidatas į šį postą tiksliau pasisako prieš eurozoną ir prieš ES, jisai negali būti akredituotas ambasadoriumi ES, nes su tokiu partneriu bus neįmanoma bendradarbiauti. Ponios ir ponai, mėly kolegos, ponas Trumpas nori plėsti savo įtakos zoną, jisai nori, kad Europa būtų silpna, jis nori, kad stipri būtų Amerika ir kad e, jungtinių valstijų pagrindinė konkurentė Kinija nebūtų stipri, tad jisai nori skaldyti, nori, kad Europa būtų silpni, sil, silpna. Todėl mes turime galvoti, ar mes turime būti vieningi, ar mums reikia susitelkimo, Pažvelkime į jungtinių valstybių istoriją, į jungtinės karalystės istoriją taip pat. Ir čia iškyla tokios pavardės kaip Rooseveltas, Čerčilis, tai yra politikai, kurie petis į petį kovojo už laisvę prieš totalitarizmą, prieš nacionalinį egoizmą taip pat. Jie kovojo už tam tikras vertybės Reiganas ir Tečer. Kartu kovojo su komunizmu ir paklubdė e, komunistinę, parklubdė komunistinę sistemą. Jie elgėsi ne egoistiškai, jie galvojo apie visą pasaulį. Šios dvi valstybės kovojo už laisvę pasaulyje. Aš norėčiau, kad tai būtų ir Terezos Mei bei Trumpo atveju, tačiau atrodo, kad taip e, nebus, atrodo, kad jie remsis nacionaliniu egoizmu. Pasaulis kinta labai smarkiai, todėl savo frakcijos vardu aš norėčiau, kad e, valėtos viršūnių sustikimą mes nusiustume stiprų signalą ir beje pirmininkas Tuskas savo laiško projekte taip pat mini tą aspektą. Turime įrodyti, kad Europa tikrai nėra jungtinių valstybių protektoratas, kad mes esame stiprus ir kad mes kovojame už savo vertybės. Dėkuoju. Dėkuoju ponui Weber. Dabar e, socialistų ir demokratų frakcijos vardu ponas Pitela. Dėkuoju ponė pirmininkė. Reikia pasakyti tiesą, jog kai kurie iš mūsų mane, jog Trumpas yra jogdarys. Tačiau dabar tas jogdarys tampa košmaru tikrų košmarų. Ir mes galbūt iš pradžių netinkamai įvertinome padėtį, nes kai kurie e, politikai praeitėje taip pat yra tapę diktatoriais ir paskui viskas baigėsi kraujo jūromis. Kaip sakė gerbiama Mogherini, mūsų draugystė su jungtinėmis valstijomis yra nediskutuotinas dalykas. Tai yra esminės svarbos dalykas, labai e, mus praturtinantis dalykas. E, Čia kalba sukasi ir apie mūsų jaus, jausmus ir vertybės ir mūsų ryšys su Junktinės valstybės yra labai tvirtas. Tai buvo istorijos bėgyje ir, ir yra dabar. Tačiau būtent dėl to yra labai skaudu dabar girdėti ir matyti tokius pasiūlymus ir tokius sprendimus, kurie priimami Trumpo, nes tai yra pasikesinimas e, prieš e, Europos teisinę civilizaciją. Manfredai, kelionių apribojimas, kuris yra taikomas tik tai tam tikroms musulmonų valstybėms, nieko bendro neturi nei su kova su terorizmu, nei su sienų kontrolė. Tai yra demagogija, tai yra melas. Jeigu tik tam tikroms valstybėms Trumpas taiko tuos draudimus, turime aiškiai pasakyti, kaip yra iš tikrųjų. Mūsų piliečiai nori girdėti, mūsų aiškę poziciją šito klausimu. Tai yra pasikesinimas prieš teisinės valstybės principus. Pavyzdžiui, ta siena su, tarp Junktinių valstybių ir Meksikos. Juk tai pakeis santykius ne tik su Meksika, bet su visa Latinų Amerika. Tokie veiksmai yra tam tikras virusas, kuris užkrės labai didelę pasaulio dalį ištisus e, regionus juk negalima drausti tam tikrų valstybių piliečiams atvykti lėktuvais į e, jungtinės e, valstijas, pasirinktinai taikant tokį principą tam tikros valstijoms. Ir dabar, aišku, jeigu būtų paskirtas tas e, ambasadoris, apie kurį kalbėjom, jisai būtų persona non, non grata, nes jis dar nepaskirtas, o jau kalba apie ES sugriovimą. Ir ponė Mei sako, jog jungtinės karalystės vyriausybė taip pat negali būti trojos arklys siekiant sugriauti Europos e, sąjungą. Aišku, būtų, būtų gerai, kad e, valstybės narės pasikviestų jungtinių valstybių ambasadorius jų teritorijoje ir pabandytų aiški, pasiaiškinti, kas vyksta jungtinėse valstijose, aptartų e, tas ten, paskutinės tendencijas. Ir galbūt e, Trumpas neturėtų būti kviečiamas pas mus. Baigdamas noriu pasakyti, kad e, jeigu Trumpas nekeis savo pozicijos, tai Europa taip pat turi laikytis jų atžvilgių labai tvirtos pozicijos. Dėkoju. Dabar ponas Kamal atsir frakcijos vardu. Dėkui. E, Kato institutas yra atlikęs tyrimą, tai yra JAF liberali įstaiga. Joks amerikietis nuo 74 metų nėra žuvęs nuo rankos žmonių iš tų septynių valstybių, kurių piliečiams dabar draudžiama atvykti į JAV. Mes turime atsižvelgti tai, kad tai yra neobjektivus draudimas ir jis veikia ne tik musulmonus, bet ir krikščionis. Ir čia kaip ir prieštara tarp gero musulmono ir gero piliečio, doro piliečio. Ir tai yra naudinga ekstremistams ir tokiems teroristams kaip Daesh, kurie būtent to ir siekia. Nes praktiškai elgiamasi taip, kaip jie nori. Jie nori pritraukti nusivylusius žmonės, įtraukti juos į savo teroristinius tinklus. Bet amerikiečiai balsavo už kandidatą, kuris sakė, ką darys. Ir jis dabar daro tą, ką žadėjo. Taigi mes turime tą priimti. Turime priimti šį prezidentą, jo prioritetus ir suprasti tai, kad kaip vis didėjantį žmonių nepasitenkinimą ne tik Amerikoje, bet ir daugelėje mūsų šalių, nes elektoratas nebepasitikė pagrindinių politinių krypčių politikais. Politikais pra, pro, politikai prarado sugebėjimą išklausyti žmonių. Rinkėjus vilioja tokie simplistiniai politikų siūlomi sprendimai, kraštutinių politinių partijų siūlomi, siūlomi sprendimai. Ką mes galime dabar daryti? Turime suprasti, kad tol, kol migracijos ir prieglopščio politika nebus laikoma kaip, nebus siekiama per migracijos politiką integruoti visuomenę, tai kils tokie prieštaringi, nepatenkinti judėjimai įvairiose e, valstybėse. Kiekvieną kartą, kai tokius teiginius atmesime kaip rasistinius ar populistinius, turime sugebėti pasiūlyti tinkamą alternatyvą. Mes nepatenkinti trumpo politiką, bet paklauskime savęs, kas svarbiau ar, ar karšti prote, protestai, ar šalta krauja diplomatija. Tie sprendimai, kurie dabar priimti, yra priimti neatsižvelgiant į jų pasiekmes ir jie nesustiprins Amerikos, bet susilpnins ją ir susilpnins mūsų transatlantikius santykius. Bet turėkime galvoje, kad draugai paprastai labiau atsižvelgia į draugiškai išsakytą pastabą, o ne į piktą e, draugų, ne į piktus draugų balsus. Dėkui. Ponas Verhofstadt, Alde frakcijos vardu has ended his intervention and uh, also work. Aš norėčiau pratė, uh, e, e, iš esmės pratesti tai, ką, apie ką kalbėjo da, kolega prieš tai, bet aš nepasipratau, uh, e, ponė Kamal, ką jūs sakėt. Jūs sakėt, kad mums netinka tai, kas vyksta, bet mes turime susitaikyti su to, kas vyksta, todėl kad jis yra išrinktas. Ne, net jei jį ir išrinko, tai nereiškia, kad jis gali nepaisyti žmogaus, žmonijos vertybių ir nepaisyti. De, E, žmonių interesų. Jo neišrinko dauguma žmonių. Jis turi laikytis JAV konstitucijos, jis turi e, e, laikytis JAV teismų nurodymų. Ir nuo to aš norėčiau pasakyti, pradėti savo pasisakymą. Kai kas sako, kad jo veiksmai sustiprina saugumą, tai yra visiška nesąmonė. Jau yra pateikti skaičiai nuo 1975 metų teroristai atvyko buvo tik tai iš e, Egipto, Libano ir Saudo Arabijos. Tų piliečių iš tų septynių šalių, e, kurie būtų įsipainėję į teroristų išpolius, nėra e, ir nebuvo nuo 75 metų. Taigi tai yra diskriminacija. Diskriminacija dar platesnė prasme, nes iš esmės kalba čia eina ne vien apie religinius įsitikinimus. Čia kalbama apie populizmo ir nacionalizmo skatinimą. Štai ką dabar daro JAF administracija. Ir e, ne tik dėl to, kad jie paskylė čia, plenariam posėdėje e, dirbti savo atstovą parla, Europos parlamente pono Faradžą. Ne vien dėl to, kad siūloma yra skirti da, da, tą ambasadorių, kuris yra nedraugiška, bet prisiminkime, kad ir ponas Banan, kuris eina aukštas pareigas JAV administracijoje, yra pasakęs, kad mes norime, kad e, dešiniųjų judėjimas sugriautų Europos Sąjungą. Ir pažiūrėkit, čia jie sėdi, tai yra mūsų penktoji kolona. Penktoji kolona, todėl kad ponas Faradžas bendradarbiauja su ponu Bananu, jie reguliariai susitinka tam, kad jie pasiektų vieną dalyką, kad sugriautų Europos Sąjungą per ateinančius metus. Štai apie ką jie kalba. Kolegos, e, e, yra labai rizikinga skatinti nacionalizmą ir populizmą. Mes žinome tą iš savo patirties. Mes tą matėme 20-ajame amžiuje. Žinome, kad kas įvyko, kai žmonės galvojo, kad populizmas ir nacionalizmas įspręs jų problemas. Matėme, kokiais žiaurumais viskas baigėsi. 20 milijonų žmonių žuvo, ponė Faraž. Štai kokia yra nacionalizmo kaina Europoje. Europos Sąjungoje nėra nei vienos šeimos, kuri nebūtų praradusi savo senelio, savo kitų šeimos narių dėl to nacionalizmo ir populizmo. Ir štai kodėl mes sukūrėme Europos Sąjungą, tam, kad įveiktume uh, tokius reiškinius, kad sukurtume uh, taikos žemyną. Ir štai, ką aš, uh, kaip aš vertinu tai, kas šiuo metu vyksta. Mes turime naują JAV prezidentą. Prisiminkime Rooseveltą kuris norėjo tapti laisvo pasaulio vadovu. O šiandien mes norim, matome, kad JAV prezidentas kaip tik nori kovoti su solidarumu ir su uh, uh, laisvėmis. Uh, ponė pirmininkė. Viena vertus mes turime Putiną, visišką autokratą, kuriam nerūpi e, demokratija. Iš kitos pusės turime Trumpą, kuris nori mus sugriauti, o pietuose e, nemažai islamistų, kurie taip pat nori mus nužudyti. Ir dar turime ir, ta, ir tos žmonės e, Europos Sąjungoje, kurie taip pat darbuojasi, kad mus sužlugdytų. Kaipgi mes sureaguosime? Mes turime reaguoti labai aiškiais pareiškimais valetoje. Neužtenka vien tik tai uh, tokių raštų. Aš už, gal tikiuosi, kad bent jau vieną kartą galiausiai visi ES lyderiai kartu su Europos parlamentu atsistos ir, ir smoks atgal visiems tiems, kas nori mus sužlugdyti. Gerbiamas Cimer, žaliųjų frakcijos vardu. Atsiprašau, GUE frakcijos vardu. Dėkuoju. Ne, šiandien ne pirmą ir ne paskutinį kartą mes e, kalbame apie Junktinių valstijų politiką ir apie pono Trumpo vyriausybės politiką taip pat. Aš e, norėčiau nuoširdžiai padėkoti poniai Mogerini už e, tai, kad jinai priminė kontekstą kuriam esant e, taikomi e, šie draudimai. Sausio 27 diena, kaip sakė pane Mogerinė, yra ne šiaip savo diena, e, o tai yra svarbi data. Ir žinome, kad buvo Daug diskutuota apie tai, kas vyko praeitėje. Dabar mes matome, kad vyksta konfrontacija tam tikra, bet mes turime labai aiškiai parodyti, jog ES, kuri visuomet kovoja už žmogiškumą ir pasisako prieš bet kokią paniką žmogui turi ginti šitos e, principus. Mes e, turime parodyti, jog mes priešinamės tokiai paniekos politikai, kurią vykdo Trumpas. Ir turime siekti tikros migracijos politikos įgyvendinimo. Mes turime veikti kartu, susitelkę, kas e, būtų įvykę, kaip, kaip būtų viskas susiklostę, jeigu penktam dešimtmetyje po karo ir, ir, ir, ir karo metu e, pabėgėliai bėgė nuo nacių ir Vokietijos nebūtų buvę priimti kitų valstybių, jeigu jie būtų palikti likimo valiai ir, ir, ir, ir, ir būtų patekę į nacių rankas. Viskas būtų susiklosti absoliučiai kitaip. Todėl mes turime remtis savo vertybėmis ir turime palaikyti tuos Amerikos piliečius, kurie kovoja prieš tuos Trumpo įsakus. Pastarosiomis dienomis man teikia vilties tai, jog iš karto po tų įsakų paskelbimo Jungtinėse valstijose šimtai tūkstančių žmonių pasipriešino tų įsakų turiniu ir ne tik Jungtinėse valstijose, bet ir kitose valstybėse. Tie žmonės nesitaiko su diskriminacija, nesitaiko su diskriminaciniu principu taikymu vyrams ir moterims, e, nepriklausomai nuo jų įsitikinimų, religijos, lyties ir kitų e, principų. Mes turime priešintis tokiai Trumpo ideologijai ir neturime leisti Trumpui paspausti labai pavojingo mygtuko Keller, žaliųjų frakcijos vardu. Dėkui. 45-asis JAV prezidentas iš tiesų atveria naują skyrių JAV, e, e, Europos Sąjungos ir e, JAV ir demokratijos istorijoje. Ir suprantame, kad šis jo įsakas priimtas ne dėl saugumo ar kitų priežasčių, tai yra diskriminacinio pobūdžio veiksmas nukreiptas į musulmonus ir nuo jo nukentės ne tik musulmonai. Ir net jei ne visi musulmonai nukentės, tai yra kryptinga musulmonų ataka, tai yra žmonių ataka dėl jų religijos. Ir tai yra pasikesinimas į tas teisės ir laisvės, kurias mes visat priemėme kaip natūralės įgimtas. Ir labai baisu, kad tos laisvės gali labai staigiai dinkti ir ta liberalioji demokratija gali dinkti, kai priimamas atitinkamas potvarkis. Religinė laisvė, religinio tikėjimo laisvė ir imigracija yra viena, vieni iš pagrindinių dalykų JAV sistemoje. Ir kaip greitai tos laisvės gali dinkti. Visos laisvės, visos teisės, kurias jaučiame turi nėra duotos veltui. Turime dėl jų kovoti kiekvieną dieną. Demokratija nėra tai, kas tik įrašoma į Konstituciją ir automatiškai reiškia garantijas, kad tai bus. Ne, turime kiekvieną dieną kovoti už teisės. ES gyvename džiaugdamiesi, galėdami gyventi teisingumo ir žmogaus laisvių apsaugos erdvėje, bet ar mes pakankamai darome, kad tas vertybės, kad tas teisės apgintume? Ar mes net šiame uh, parlamente kartais nediskriminuojame žmonių iš kitų valstybių ar dėl jų religijos? ir visi, mes visi taip pat ir valstybių narių vyriausybės turi aiškiai apsispręsti, kieno pusėje jos yra, ar neapykantos, ar demokratijos. ES turi stiprėti, dėl to turime veikti kartu, kaip kartu sprendėme, kaip išeiti iš ekonomikos krizės ir sukurti kuo daugiau darbo vietų jauniems žmonėms. Turime kartu vykdyti ekonominę politiką, turime stiprinti tarptautinę teisę ir įtvirtinti, siekti labiau įtvirtinti savo vertybės taip pat ir jungtinėse tautose. Žmogaus teisės, teisinė valstybė, dora, teisingumas. Būkime tie, kurie būtent tuos dalykus išpažins ir demonstruos juos visose savo veiksmuose. Prancūzija padovanojo laisvės statulą Amerikai. Turime daugiau laisvės statulų pastatyti Lampeduzoje, Lesbo saloje, kur atvyksta žmonės prašydami prieglopščio. Turime parodyti, kad giname tų žmonių teisės. Turime kovoti už savo ir kitų žmonių teisės. Europa turi tiesti tiltus, o ne statyti sienas. Taigi, būkime visi kartu. Dėkui, ponas Feraž. Dėkui. Aš matau, kad jūs visi labai nepatenkinti šiandien dėl to, kas vyksta JAV tie įvykiai JAV iš tiesų jum visiems yra šokas. Kas vyksta? Jei žmogus pateikęs rinkiminius pažadus ir tapęs išrinktų atstovų, tuos pažadus vykdo, tai tai yra iš tiesų tikrą demokratiją, o ne taip, kaip ES neišrinkti komisarai kaip ponė Mogerinė gali siūlyti teisės aktus. Tai aš iš tiesų matau, kad jums šoka kelia tai, kad demokratiškai išrinktas žmogus demokratiškai veikia ir daro tą, ką prižadėjo. Komentarai iš salės, neįsijungus mikrofono. Pirmininkas šis parlamentas turi institucinės funkcijas, kaip ir komisija turi savo funkcijas. Mes gerbėme komisiją kaip instituciją. Ir kadangi komisijos atstovai yra čia, turime gerbti. Gerbdamas kaip institucijos atstovas tiesą noriu, kad jūs sutiktumėt su manim, kad neišrinkta komisija ES turi vienintelę teisę siūlyti įstatymų projektus. Negi taip nėra. Jei su tuo nesutinkate, galite mane išmesti dabar šią minutę iš šio parlamento. Ponas Feraž. Pone Feražai, norėčiau, kad telktumėtės prideramai ir pagarbiai. Gerai, aš gerbsiu jūs, bet tikiuosi, kad ir jūs. E, gerbsite teisę tos politinės partijos ir jos vadovo teisės, kuri 14 metais laimėjo rinkimus Junktinėje karalystėje. Visa ta antitrumpo retorika, kurią girdime, būtent ir atskleidžia Europos projekto tikrąją esmę. Tai yra antiamerikietiškumas. Ponas Trumpas yra motivuotas, nes nori apsaugoti JAV nuo islamo, islamo terorizmo, o Europos Sąjungoje ir Europos vyriausybės, ką daro, kviečia islamistus į savo namus. Bet pažiūrėkime į faktus. Be visų, šalia tų visų istorinių pasisakymų. Tai, ką padarė Trumpas, yra tai, kad jis paėmė septynių šalių piliečius kuriuos prezidentas Obama, šalis, kurias prezidentas Obama įvardino kaip keliančias riziką JAV ir sustabdė jų žmonių įvažiavimą, kad būtų išsiaiškinta per 90 dienų, ar iš tiesų ta grėsmė yra. O jūsų, ponia Ferhofšta, tai noriu paklausti, kur buvote jūs, kai Obama 11 metais irakiečiams uždraudė pusę metų įvažiuoti į Ameriką. Kodėl tada šie rūmai ar komisija nekritikavo Saudarabijos, Bahreino ir Kuveito, kurie atsisakė bent vieną pabėgėlį ar žmogų netekusi savo namų iš Sirijos priimti. Ir praėjusi penktadienį per holokausto aukų atminimo dieną niekas iš jūsų nekritikavo tų 60 pasaulio valstybių, kurios neleidžia žydams atvykti pas jas net švenčių dienomis. Tai, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ar neturėtume konstruktyviau elgtis? Visi sakome, kad esame demokratai ir dabar yra galimybė tą įrodyti. Pasikvieskime prezidentą e, Trumpą čia į šį Europos parlamentą. Jūs kaip demokratai turbūt visi e, pritarsite tam, kad turime siekti atviro dialogo su pačiu galingiausiu žmogumi pasaulyje. O jei jūs atmesite šį mano pasiūlymą, tai ties įrodysite, kad esate antidemokratijos fanatikai, kuo visad jūs ir laikiau. Grazie, onorevole Verostat. Dėkuoju ponui Firkovstatui. ENE frakcijos vardu ponas Degraf. President. Pone pirmininkė, ponas Tuskas neseniai pasakė, kad JAV kelia tokią pat grėsmę ES kaip Rusija ir Islamo valstybė. Ar ponas Tuskas e, kenčia nuo kažkokios e, lygos, kuri paskatino visiškai iracionalų požiūrį į tikrovę? JAV prezidentas visiškai teisingai uždraudė į JAV teritoriją atvykti asmenims e, kilusiems iš septynių šalių, kurias beje buvo o, prezidentas Obama nurodęs kaip šalis, kurios kelia grėsmę JAV saugumui. Bandymas e, sustiprinti saugumą prieš leidžiantiems žmonėms atvykti yra visiškai suprantamas. Mes ES beje nesugebame apginti savo sienų. Ir mes e, patyrėme teroristų išpolius e, e, Paryžiuje, Nicoje, Bruselėje ir kitur. Ir daugybė žmonių dėl to rado savo gyvybės ar nukentėjo. Je, je, prezidentas Trumpas iš tikrųjų pasakė, kad dabar yra sumaištis visur, chaosas. Ir mes tikrai elgiamės veidmainiškai. Kodėl, pavyzdžiui, Niekas nesipiktino dėl to, kad Izraelio piliečiams buvo uždrausta atvykti į tas šalis, e, kurios yra šiandien minimos. Kodėl niekam nerūpi susirūpinti mūsų sienų saugumu? Ir aš norėčiau paraginti pono Tuską pasiekti pono Trumpo e, pavyzdžių sustiprinti mūsų sienų kontrolę ir užtikrinti, kad islam, e, e, islamistai negalėtų pas mus atvykti. Reikėtų priboti e, atvykimą ne tik iš tų septynių šalių, bet ir iš daugybės kitų vėja, iš kurių pas mus plūsta migrantai. Prego. Dėkoju. Tol, kol ponas Faradžas kalbėjo vienas leiboristų frakcijos narių, man už nugaros sėdėjo ir leido įvairiausius garsus, bet to, bet to jis buvo iškėlęs e, kažkokį ženklą, gal galima jį būtų jį sudrausminti. Gerbiamasis nariai, aš norėčiau Jums pasakyti, kad tvarkdariai buvo įpareigoti paprašyti atitinkamo nario pašalinti tą užrašą. Į epilogį Trump. Ponas Papadakis. Prezidentas Trumpas rodo, kad keičiasi tarptautinio kapitalo struktūros. Visi šie draudimai be abejo yra pavojingi bet e, nes tie draudimai kenkia pabėgėliams ir, e, e, ir migrantams, kurie ir yra pirmosios kapita, kap, kapitalo valdymo struktūrų veiksmų aukos. Bandoma ginti JAV ekonomikos interesus ir uh, siūlome ir bendradarbiauti ir su Rusija, ir tai tik tai apsunkins mūsų problem, problemas. Brexitas, pavyzdžiui, tai irgi ta, to paties da, da, reiškinio apraiška. Tai yra kapitalui naudingi veiksmai. Ir dėja mes matome, kad šiuo metu su, jau susiformavo tam tikros reakcinio pobūdžio pobūdžio sąjungos, kurios yra nukreiptos prieš Europos sąjungą. Ir jos priešinasi ir Europos sąjungai, ir NATO. Dabar aš norėčiau steigti galimybę vyriausiai galiotiniai sureaguoti. Dėkoju, dėkoju Jums už Jūsų žodžius. Aš kalbėsiu angliškai toliau, galbūt tai bus geriau. Aš manau, kad kad Jei jūs gerbtumėt komisiją ir mane kaip komisijos atstovę, jūs gerbtumėt ir Europos parlamentą. Ir, nes aš buvau iš, išrinkta ir lygiai taip pat jūs gerbtumėt ir tarybą, kurioje de, dirba ministrai pirmininkai ir ministrai, kurie buvo išrinkti. JAV yra didi šalis, didi demokratija. Amerika turės e, spręsti susi, e, susiskaldimo savo šalyje, savo viduje problemas. Ir aš žinau, kad mes, e, europiečiai, visuomet įsijaučiame ir manome, kad kiekviena krizė yra mūsų krizė. Bet ši krizė yra Amerikos krizė. Todėl ir Amerik amerikiečiai patys turės kažkaip ją spręsti. Polarizavimas. Uh, JAV politinėme, socialinėme, ekonominėme gyvenime yra be abejo labai pavojingas reiškinys, bet aš nebejoju, kad mūsų partneriai JAV sugalvos, kaip galima būtų spręsti šias problemas. JAV tebe lieka labai svarbia šalimi, jūs apie tai kalbėjote. Mes neturėtume stengtis čia dabar spręsti prieštaravimų JAV. Bet mums dėrėtų apginti mūsų vertybės, mūsų politiką, mūsų interesus, neišduoti jų. Ir tai yra visiška teisinga laikysena. Jūs visiškai teisingai apie tai kalbėjote. Bet čia reikėtų pasakyti, kad čia daug kas priklausys ir nuo jūsų institucijos, kaip ir nuo kitų institucijų. Turime išlikti stiprus ir rodyti lyderystę. Gal praradome partnerį, uh, Bet tai tik parodo, kad mūsų lyderystė tampa dar svarbesnė ir būtina visame pasaulyje. Ar tai būtų mūsų regione, ar kur nors toli nuo mūsų, žmonės žvelgia į ES ir mato ją kaip referencinį tašką. Aš nesvarbu, ar kalbėtume apie laisvę priekybą, ar žmogaus teisės, ar pagarbą nes pagarba mūsų galva da, grinčia ne tik mūsų institucijų tarpusavio santykis, bet ir tai e, yra ir pagrindinis principas, kurio grindžiami mūsų žmogiškieji santykiai. Europiečiai kartais nemoka didžiuotis tuo, kas jie, tokie, kas jie e, yra. Ir prieš kelis mėnesius geri mūsų draugai Amerikoje primetė mums čia, Briuselėje, kad europiečiai turėtų pasitikėti savimi tiek, kiek jais pasitikė jų Europos draugai visame pasaulyje. Ir aš manau, kad atėjo laikas mums suprasti, koks yra mūsų potencialas, kokia yra mūsų atsakomybė šiuo labai svarbiu istoriniu momentu. Ir mes turime ir toliau uh, rodyti pavyzdį kitoms šalims, ir ypač mūsų regione. Aš galvoju apie paradoksą. Pas mus atvyks e, Libijos ministras pirmininkas ponas Saraž. Jis buvo pakviestas pas mus e, prieš įsigaliojant tam draudimui. Ir jis atvyks pas mus ir čia Bruselėje kalbės mumis apie Libiją grečiančią krizę. Uh, Gali atrodyti, kad jei jūs e, apsistatysite sienomis, uždrausite žmonėms atvykti jūsų teritoriją, jūs apsisaugosite nuo kažko. Bet mes, europiečiai, nepalaikome tokio požiūrio. Mes ir toliau gerbs, e, ginsime savo vertybės ir, e, ir teiksime pirmenybę bendradarbiavimui, o ne konfrontacijai. Ir aš galiu, kad būtent tokią laikysiną mes galime visi teisėtai didžiuotis. Mogherini, grazie a tutti coloro che sono intervenuti. La... Dėkoju gerbiamai poniai Mogerinį, dėkoju visiems.